Atitinkamų teisės aktų išsamus pavadinimai yra paskelbti šios dienos posėdžio protokole. Mėly kolegos, praėjusį trečiadienį mes minėjome Tarptautinę moters dieną. Vyrų ir moterų lygybė yra viena iš svarbiausių ES vertybių. Deja, ši lygybė vis dar egzistuoja tik popieriuje. Moteris ES už tą patį atlyginimą gauna vidutiniškai 16 procentų mažesnį atlyginimą negu kad vyrai. Moteris skaudžiau palie, paliečia ekonominę krizę, moteris greičiau e, praranda darbą. E, ir taip pat reikia pasakyti, kad likščiol egzistuoja e, smurtas prieš moteris ir tai turi labai neigiamų pasiekmių visai visuomeniai. Taip pat e, moteris dar nepakankamai gerai atstovaujamos e, svarbiausiose pozicijose ekonomikoje ir politikoje. Ir vis dėlto moteris neturėtų e, liautis kovojusios už lygybę. Minint tarptautinę moters dieną, aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį vieną dramatiškiausių problemų. Tiek aš, tiek, ko gero, ir daugelis iš jūsų žinote, kokia tai yra problema Daugiau kaip šimtas milijonų moterų, ypač mergaičių, visame pasaulyje kenčia nuo genitalijų sužalojimo, apipjaustimo. Tai yra visiškai neprimtinas reiškinys. Tai yra e, moterų fizinis žalojimas, jų orumo ir pagrindinių teisių pažeidimas. Tai yra toks uh, žmogaus teisų pažeidimas, kuriam niekas iš mūsų neturėtumėm pritarti. Turime daryti viską, kad būtų baigta tokia praktika. Turime laikytis nulinės tolerancijos politikos, turime kuo greičiau sukurti atitinkamus instrumentus, kad būtų apsaugotos mergaitės tiek ES, tiek ir už jos ribų. Mes turime žymiai ryštingiau kovoti su e, šiuo reiškiniu. Ponios ir ponai. Leiskite dar šitą pridurti. Šiandien vėl ir vėl e, išgirstame e, skaudžių žinių. Per praėjusią savaitgalį Nigerijoje septyni įkaitai iš Italijos, e, kitų šalių Jie buvo paimti įkaitais ir vėliau nužudyti. Europos parlamentas griežtai smerkia tokius teroristinius išpolius. Mes mintimis esame su uh, aukų šeimos nariais ir draugais. Labai ačiū už jūsų dėmesį.